tai padarė. Būtent žvelgdami iš šios perspektyvos, iš teismo pasirinkimo konvencijos perspektyvos, mes su susidomėjimu sekame, kaip yra peržiūramas Bruselis vienas reglamentas. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tam puikiai, prie to puikiai prisidėjo ir Europos komisijos tyrimai, taip pat mano, šalia manęs sėdinčių žmonių, e, taip pat profesoriaus Neico tyrimai. Visą tai palengvino mūsų darbą ir parodė, kad iš esmės yra tam tikros kliūtis peržiūrint Bruselis vienas reglamentą ir tarp reglamento ir teismo pasirinkimo konvencijos yra netitikimų. Ir turėdami tai galvoje, mes norėtume pasakyti, kad Hagos konferencija pritarė tam, kad būtų reglamentas peržiūrėtas. Ir mums iš tiesų būtų labai malonu, jeigu naujos taisyklės, kurios bus patvirtintos priimant reglamentą atitiktų teismo pasirinkimo konvenciją, ypač kai kalbama apie sustarimus dėl teismo parinkimo. Žinote, kad teisinis aiškumas yra svarbus, labai svarbus tarptautiniai priekybai ir kai sutarties šalys pasirenka tam tikrą vietą, kur nori e, spręsti savo ginčius, labai svarbu, kad toks susitarimas, to susitarimo būtų laikomasi. Tai yra labai svarbu ir bendrijos viduje, ir taip pat, kai viena iš šalių yra už ES ribų. Taigi dėl šių priežasčių mes tikrai pritarėme tam, kad būtų rastas sprendimas Briuselis vienas reglamento rėmose, kuris atitiktų konkrečias e, taisyklės teismo parinkimui, e, kurios buvo nustatytos po darybų Hagoje 2005 metais. Na ir pakartosiu dar kartą, konvencija jau yra pasirašusi ir Europos bendryje, be kitų svarbių prekybos partnerių, pavyzdžiui, Junktinių valstijų. E, jos taip pat pasirašė kon šį susitarimą 2009 metais. Taigi svarbu, kad abu dokumentai būtų suderinami. Ir konvencijos prasme norėčiau keletą minučių skirti tam, kad pasakyčiau, jog mes susidomėjimu sekame, kaip aptarinėjamas reglamentas ir e, mus domina iniciatyva išplėsti reglamento taikymą ieškovų, kurie yra už ES ribų atžvilgių. Dar kartą paskartosiu, kad labai svarbu suteikti teisinį aiškumą Europos bendrijos šalims, e, bet taip pat ir šalims, kurios yra už ES ribų. Ir svarbiausias klausimas yra, ar šį klausimą galima išspręsti Europos lygių, ar atėjus tinkamam laikui negeriau būtų Europos bendryjai susitarti dėl susitarimo tarptautinėje arenoje. Antrasis kelias turėtų pranašumų tų, kad tuo met Europos bendrėjai būtų garantuotas sprendimas, kuris būtų taikomas ne tik Europoje, bet ir už Europos ribų. Ir tokiu atveju bylos, kai trečioji šalis dalyvauja ginče, tokios bylos būtų sprendžiamos geriausių būdų abiem pusėm, nes tuomet būtų garantuojamas ne tik teisinis aiškumas tuo metu, kai reikia spręsti ginčą, bet ir pripažinimo bei vykdymo etape. Aš žinau, kad nėra alternatyvių priemonių, kurias būtų galima pasiūlyti ES šiuo metu. Tikriausiai žinote, kad Hagos konferencijai konferencijai nepavyko patvirtinti tokios plačios priemonės dešimtajame dešimtmetyje. Tačiau norėčiau paraginti pagalvoti apie tai, ar kažkada ateityje nebūtų galima vėl tarptautinių lygių susitarti dėl priemonės, kuri atitiktų Europos piliečių poreikius. Labai ačiū. Labai ačiū, ponė. Dabar suteikiu žodį profesoriui Burkhard Hess. kuris atstovauja Institut für Ausländisches und Internationales Privatum Wirtschaftsrecht. Ačiū, panė pirmininkė. Aš e, norėčiau e, ištraukti kelias punktus iš to dokumento, kuriuos išdalinau visu, visums, visiems jums. Aš norėčiau visų pirma e, papasakoti apie Briuselio vienas e, reglamento pripažinimą, taip pat apie egzekvatūros e, procedūros pašalinimo dėl, dėl les pendens taisyklės ir pramonės teisės. Taigi dabar poro žodžio apie reglamento pripažinimą ir reikšmę. Mes iš tikrųjų Heidelbergo ataskaitoje įvykdėme apklausą. Ir štai apklausoje paaiškėjo, kad iš tiesų daug praktiškai atliekančių šį darbą žmonių, tai yra advokatų ir teismų atstovų, iš tikrųjų labai patenkinti yra šiuo reglamentu. Ir tai skiriasi tai prieštarauja praktiniai šito reglamento reikšmė. Iš tikrųjų, visų teismo procedūrų yra e, iš visų procedūrų ir tik tai 1 ar 2 procentai peržengia šalies sienas, tai yra ir tai tarptautiniai. Ir iš tiesų, su to susijus ir kita pasiekmė. Daug advokatų, teisėjų iš tikrųjų nėra susipažinę su reglamentu, nes jie praktiškai nesusiduria su tokiais procesais, kurie aprašyti reglamente. Be to dar prisideda toks faktas, kad šiandien e, Europos e, e, procesinė teisė yra labai neperžvelgiama ir nesuprantama. Iš tikrųjų dabar apriepiame apriepiam 12 teisės aktų, kurie iš tikrųjų yra kartais specifiniai ir konkretus. Jie e, turiniu kartais persidengia ir kartais netgi prieštarauja vienas kitam. Ir šita įvairovė iš tikrųjų netgi kelia grėsmę mūsų teisiniai praktikai nes mes iš tikrųjų tuos teisės aktus lėtai naudojame. Todėl, išvelgiant į šį e, kontekstą, aš norėčiau pasakyti, kad svarbus punktas yra tas, kad e, reglamentas atlieka dvi pagrindinės funkcijas. Viena vertus, e, tai koordinuojami autonominiai procesiniai teisų objektai valstybės narėse, o kitas dalykas, tai yra priemonė kurti naujas, naujesnius teisinės aktus. Ir šie reglamento pakeitimai turėtų būti apsvarstyti atsižvelgiant į kitus teisės aktus. Aš pateiksiu kelis pavyzdžius. Mes galim panaikinti egzekvatūros procedūrą, tačiau tai tur, turės reikšmės Europos e, bankroto teisės aktui. Tai yra 25 straipsnis. Briuselį vienas reglamente. Galima, žinoma, E, taikymo sritį reglamento išplėsti ir trečiosiam šalis, aš pritarčiau šitam sprendimui. Tačiau Tačiau, tačiau tai reikėtų susijęti dabar su e, priverstinio vykdymo teisės aktais tokia atveju. Todėl aš manau, kad e, reglamentą reikėtų reformuoti. Pavyzdžiui, e, 29 straipsnis reglamento e, nėra aprašytas būstinės apibrieštis e, būtent fizinio asmens. Tai atsiprašau, 59 straipsnis. Vadinasi, mes matome, kad e, reikia tam tikros reformas šitame, šitame dalyke. Kitas dalykas, tai e, egzekvatūros procedūros panaikinimas. 90 e, procentų visų sprendimų Europos teisinėje erdvėje yra pripa, pripažįstami ir vykdomi ir ne, neužginčiami. Todėl egzekvatūros procedūra iš tikrųjų brangi ir kainuoja daug laiko. Ir mes savo e, ataskaitoje mes negalėjome apskaičiuoti, kokio brangumo yra šita egzekvatūros procedūra, nes, nes nebuvo patikimos informacijos. Tačiau, jeigu mes panaikinsime 34 e, e, straipsnį, e, iš tikrųjų turėtume per daug neskubėti. Nes kai kurios kliūtis, pavyzdžiui, pripažinimo svetimo teismo sprendimo, turi savo atitinkamą tikslą. Aš manau, kad iš tikrųjų jurisdikcijoje priskirimo dokumentų patikra turėtų vykdoma pirmoje valstybėje narėje. Tai yra būtent į kurią kreipiasi ieškovas. Ir iš tikrųjų e, šis procedūros turėtų su 27 ir 30 straipsniu būtų suderintos e, šitas taisyklės būtent su les pendens taisyklė. Jeigu mes, e, jeigu mes order public panaikinsime, tada e, e, man atrodo, kad e, bus sunku iš tikrųjų panaikinti šią nuostatą, nes valstybių narių teisės sistemos yra per daug skirtingos. Bylose kambasti ir apostolidės iš tikrųjų matosi, kad čia verta grįžti prie order public. Nes iš tikrųjų tai yra daugiau europinio lygmens klausimas, o ne nacionalinio. Egzekvatūros procedūra pagal Briuselis vienas reglamentą, tai iš tikrųjų yra europinio lygio priemonė. Reglamentojama europinio lygio. Ir, ir jeigu mes dabar darysime nuorodą į nacionalinius e, teisės aktus, tada būtent mes re, renacionalizuosime šitą labai vertingą Europos lygmens priemonę. Todėl aš norėčiau pasiūlyti, čia jisai yra patiktas ir mūsų Heidelbergo ataskaitoje, dėl reglamento naudojimo. Tai būtent, kad e, sprendimai turėtų būti pripažįstami e, atsižvelgiant į formuliarą priedę. Ir šitas formuliaras turėtų būti e, taip parengtas, kad, kad jisai sudarytų tarsi sąlygas pripažinti kitų teismų sprendimus. Mes turėtume numatyti taip pat e, minimalų kontrolės procesą tokiais atvejais, jeigu, pavyzdžiui, e, šitas sprendimas yra padarytas su tam tikromis techninėmis klaidomis ir mums jį sunku yra pripažinti. Ir mes turėtume reglamentuoti šitą, šitą kontrolės mechanizmą apie pripažinimą būtent Europos lygių. Jeigu mes e, siaurai suformuosime Order Public ir tuo pačiu metu e, sudarysime tam tikrą e, tarsi voštuvą reglamente. Tada e, valstybės narės nekels dėlių abejonių dėl to, kad bus pašalinta order publik. Aš manau, kad turėtume apsvarstyti šitą pasiūlymą. Ponios ir ponai, dabar kalbant apie lespendens taisyklę. Uh, Ir aš dabar kalbu apie taikymos ryties išplėtimą trečiosiam šalims. Visų pirma, e, taisyklė 27-30 e, straipsnėje, tai būtent first in time taisyklė taikoma, tai bet kas pirmas kreipiasi, tas ten yra teismo jurisdikcija. Mes turėtume, mes e, dėl jurisdikcijos norėtume pagalvoti, ar mes neturėtume žengti truputėlį toliau. Ir čia aš Europos teisės erdvėje E, iš tikrųjų e, peržengčiau netgi Hakos konvencijos ribas. Ir pasiūlymas yra toks. Jeigu yra sustarima dėl jurisdikcijos, tada teismas, dėl kurio susitarta, kurio jurisdikcija yra pirmoji, turėtų būtent ir nagrinėti pripažinimo klausimą, o kiti teismai turėtų laukti e, šio E, būtent e, pirmojo pasirinkto teismo sprendimo. Dar e, vienas dalykas dėl lespenės taisyklės. Jeigu komisijos pasiūlymas dėl kolektyvinės teisės apsaugos kartelių bylose įtrauk, būtų įtrauktas į žalėje knygą. Ten taip pat numatomas yra uh, panašios, panašus ieškiniai, tada iš tikrųjų mes iškils didelės problemos Europos civilinių bylų e, teisėje. Jeigu mes, pavyzdžiui, e, e, kolektyvinius ieškinius koordinuosime pagal opt-out principą, pavyzdžiui, prieš Junktinės Amerikos valstijas, tada kils problemų būtent su lespinės taisyklė. Jeigu mes 27 e, straipsnį taikysime būtent kolektyviniams ieškiniams, tada gausime ne, nepagristus, nepagristas pasiekmes. Pavyzdžiui, čia, čia gali e, e, kokia nors įmonė galėtų neigiamo E, pripažinimo e, ieškinį, bandydama apginti teisme, jinai sugriautų visą kolektyvinio ieškinio struktūrą. Dar e, kitas dalykas dėl jur, jurisdikcijos ir Bruselis vienas reglamento, nes žinau, kad čia buvo kilo daug diskusijų šio klausimu. Tačiau e, Hedelbergo ataskaitos pasiūlymai, kurie iš tikrųjų buvo vertinami prieš, e, prieštaringai, iš tikrųjų e, parodo šiek tiek kitokioje šviesoje visą šią procedūrą. Aš manau, kad e, pasiūlymas, kad sprendimų prerogatyvą mes suteikėme tai jurisdikcijai valstybės narėse, kurie valstybėje narėje, būtent, kad būtų teisės sistema saugoma veiksmingiau. Galima, žinoma, iš tikrųjų m, mm, išimti, e, išbraukti susijusią su jurisdikcija. Tai būtent, kai, kaip paminėta 71 straipsnėje, mes nenorime iš tikrųjų e, jurisdikcijos klausimo reglamentuoti Europos lygių. Mes norime tiesiog koordinuoti jį valstybė narių e, lygių, kad būtent e, teisės apsauga būtų pagerinta. Dabar kitas dėl laikinųjų priemonių. Dabar nepaisant teisingumo teismo sprendimų, šis laikinųjų priemonių principas iš tikrųjų sukėlė daug problemų, aprašytas 31 straipsnėje. Todėl mes turėtume 31 e, straipsnį pataisyti šitaip. Pirmiausia, e, apibrieštis laikinų priemonių turėtų būti e, apibriešta tiksliau. Tai būtent tos priemonės nepatarėtų būti taikomos tol, kol kreditoriams nesuteiktas tam tikros garantijos. Tai būtent E, pirmajame e, jurisdikcijos teisme turėtų būti e, suteikta galimybė taikyti laikinasias priemonės. Taip pat jas galima, kad jas būtų galima pašalinti arba panaikinti. Tai būtent čia 20 straipsnėje. Antroje dalyje turėtume numatyti šį principą. Tai būtent čia turėtų būti suteikta galimybė, kad būtų areštuotos bankų sąskaitos ir aš norėčiau nurodyti, kad šitie pasiūlymai turėtų būtų įgyvenita, kad būtent kreditoriai ES teisės erdvėje būtų kuo geriau apsaugoti. Ačiū Jums uždėmesį. Merci, Monsieur le Président. Euh, la qualité. Dėkoju, pirmininkė. Komisija pradėjo konsultuotis dėl Briselio pirmojo reglamento. Ir žinoma, e, tie pranešimai, tos studijos, e, kuriuos atliko gerbėmiai profesoriai, leidžia mums pradėti dirbti siekiant ambicingo tikslo pataisyti tuo, tą reglamentą, atsižvelgiant tarp kitų dalykų ir į Europos Teisingumo teismo jurisprudenciją. Šiandien jau buvo minėta West Tankers byla kaip vienas iš pavyzdžių. Bet apskritai e, turime galimybę truputį paaiškinti, mūsų siekiamus tikslus ir taip pat išryškinti e, tas problemas, su kuriomis susidurėme ES e, laisvės, saugumo ir teisingumo srityje. Aš paminėsiu du problematinius dalykus. Visų pirma, atsisakėme egzekvatūros principo, kuris yra e, gana simboliškas, ir taip pat reglamento apriepties E, problemą, e, kur reikia prisiminti taip pat ir ekonominius ir politinius faktorius. Kalbant apie egzekvatūros principo e, atsisakymą, aš labai trumpai te pasisakysiu, skirtingai nuo savo dokumento pateikto raštu. Turiu pasakyti, kad mano išvados sutampa su profesoriaus Hes, kai kuriomis nuomonėmis. Reikia pripažinti, kad eksekvatūros procedūra didelė dalimi yra gana automatiška ir praktikoje e, jos kaina, jos taikymo kaina nekas skiriasi nuo kainos paprasčiausio anspaudo prispaudimo teisme. Iš esmės kalbame apie tai, kad e, kilmės šalies e, priimti e, sertifikatai būtų pripažįstami kitoje valstybėje. Tačiau e, tais atvejais, kai dviejų valstybių narių teismų sprendimai nesutampa, ir kitu atveju, kuomet e, sprendimas gali turėti įtakos e, viešai tvarkai, e, tada galima galvoti apie reikiamybę vykdymo šalyje kreiptis į teismą dėl tų sprendimų. Tai yra galima padaryti Europos žmogaus teisų konvencijos pagrindu. Europos bendrijose e, ši nuostata yra privaloma e, įstatymų leidėjams. E, šiam režimui reikalingas tam tikras minimalus normų ir standartų rinkinys. Dabar situacija įvairiose valstybėse narėse labai skirtinga, kai kalbama apie teisėjų veiksmus. E, kalbant apie visų e, išimtinės jurisdikcijos dalykų kontrolės atsisakymą. Tame tarpe ir kai kalbama apie teisėjo skirimą e, išimtiniai jurisdikcijai, tai taip pat yra viena iš spręstinų problemų. O dabar norėčiau keletą žodžių pasakyti apie reglamento taikymo sritį. Žalioje knygoje apie tai kalbama antrame klausime trumpai, jį galima būtų apibūdinti taip. Ar Europos jurisdikcijos taisyklės turėtų būti taikomas taip pat, kai atsakovas gyvena Europos Sąjungos valstybėje narėje ir tais atvejais, kai ne. Egzistuoja rizika, kad šis klausimas gali būti neteisingai suprastas. Taip pat e, iškyla sunkumas dėl to, kad kai kuriuose straipsniuose kalbama apie dvi taisyklės veikiančias skirtingose lygiuose. Visų pirma, taikymo taisyklė, na ir e, taisyklės susijusios su jurisdikcijos pagrindu. Jeigu pažvelgsite į taisyklę reglamentuojančią uh, atsakovo gyvenamosios šalies kompetencija. Tai yra vienas dalykas. Bet jeigu atsakovas gyvena ES teritorijoje, jeigu šiuo atveju, tarkime, vartotojas e, kreipiasi į teismą kreipiasi į, į teismą dėl atsako gyvenančioje trečioje šalyje, tai sudaro visiškai skirtingą situaciją. Taigi pasiūlymai tarsi išplečia Europos jurisdikciją tose srityse, kurios lyg ir turėtų išlikti trečiosios šalies teismų uh, kompetencijos ribose. Taigi iš vienos pusės e, turime e, e, situaciją, kai tenka galvoti, ar išlaikyti skirtumą dėl to, ar atsakovas gyvena ES teritorijoje ar trečiojoje valstybėje. Ir tai mm, e, daro visą reikalą mažiau nuspėjimų, nes jūs nežinote, kas bus atsakovas. Dabar dėl ES e, taisyklių išplėtimo. Ir jų taikymas ryties iš, išplėtimo yra įmanoma jas išplėsti, neatsižvelgiant į tai, kur gyvena atsakovas, kai e, jurisdikcija yra nustatoma valstybės narės, o ES jurisdikcija taip pat yra taikoma. Tai vienas atvės. Antra. Jūs galėtumėte mm, e, išimtinės jurisdikcijos atveju pasinaudoti vadinamoju veidrodžio efektu. Tarkime, jeigu yra byla dėl statinio ar e, kapitalo Tunise, tada Tuniso teisėjas savo um, teisės pagrindu e, gali turėti išimtinę e, jurisdikciją. Ir teisėjas ES gali atsisakyti nagrinėti bylą. Čia mes ribojame Europos kompetenciją dėl taisyklių, kurios egzistuoja trečiose šalise, kurios šiuo atveju yra panašios į Europos Sąjungos taisyklės. Eh, taip pat tada reikėtų galvoti apie papildomą pagrindą jurisdikcijai. Jeigu pažvelgsite į dabar egzistuojančias Europos jurisdikcijos taisyklės, tai nei viena Europos eh, jurisdikcijų e, negali būti taikoma, tada jums tenka grįžti prie nacionalinio konteksto. Tačiau tų taisyklių jums tektų atsisakyti, sukuriant e, vienodas, e, vieningas europinės taisyklės. E, kodėl tai būtų pravartu? Todėl, kad e, jos būtų lengviau suprantamos, e, būtų sistema nuseklesnė, bet greta to yra ir tam tikrų politinių veiksnių. Tai būtų žingsnis, kuriant Europos teisingumo, saugumo ir, ir laisvės erdvę, ir tai būtų suprantama kaip tam tikra integruota teisinė tvarka. Taigi tas e, vienoningumas e, svarbus ne tik tai vieningos rinkos e, sklandžiam funkcionavimui, kur kalbama apie žmonių, teismo sprendimų, paslaugų laisvą judėjimą. Čia galima kalbėti greta to ir apie įstatymą viršenybę, solidarumą ir kitus principus apie tų teisinių ginčių, kurie gali būti arba vidaus e, ginčiai, arba ginčiai su šalimis už ES ribų e, sklandų sprendimą. Yra taip pat ir e, tam tikras santykių su trečiomis šalimis teisinių taisyklių specifiškumas. Ir čia mums reikia atidžiau pagalvoti, kaip suderinti, pasiekti balanso šitoje srityje. Čia turėtume ieškoti e, sprendimų, kurie e, paliktų mums manevro laisvę. E, turime siekti vienodų taisyklių, kurios, kai taikomos, galėtų būti šiek tiek koreguojamas, kad galima būtų atsižvelgti į valstybių narių tam tikras kultūrinės E, charakteristikas ar bruožus. Tarkime, jeigu sutarėme, kad nėra Europoje kompetentingos jurisdikcijos vienu ar kitu atveju ir jeigu e, negalime pasinaudoti trečiosios šalies kompetencijomis, tuomet e, turėtų būti surastas forumas, teismas, E, tai būtų forum necesitatis, kuris leistų e, išvengti rizikos, kad teisingumas nebus pasiektas. Taip pat e, būtume pagalvoti apie antrinės kompetencijos, antrinius kompetencijos pagrindus. Eina kalba apie perviršinį Europinį teismą, Ir nors vadinimas e, skamba grėsmingai, mes turime galvoti apie galimybę apginti Europos piliečius, sukuriant galimybę jiems padėti. Tačiau tai gali atsisukti ir prieš jį, kadangi užsienio teisinės procedūros gali būti pernelyg brangios. Egzistuoja daug brangių užsienio ginčių sprendimo būdų. Ir būtent todėl Prancūzija ir siūlo tas antrinės, antrinius jurisdikcijos pagrindus, pagal kuriuos kalbama, kad ieškovas turėtų turėti galimybę pasinaudoti savo gyvenamosios šalies teismais. Kita e, problema e, yra e, susijusi su tuo, ar fiziniai ar juridiniai asmenys turėtų turėti privilegijuotą galimybę pasinaudoti E, savo šalies teismais. E, tai reglamentoja atskiri sutarčių straipsniai, tame tarp ir 48 e, straipsnis, kuris kalba apie juridinius asmenis. Na ir dar viena problema ar nereikėtų žengti toliau negu e, tautybės e, kriterijus, e, vietoj to pasirenkant interesų centro ar veiklos centro kriterijų. Bet kuriuo atveju brangias procedūros žmonėms nepatinka, tai taip pat kelia problemų atsižvelgiant į tarptautinius sustarimus ir į kaštus. Bet kai galvojate apie mm, europinę privilegiją, e, kokie yra privalumai? Čia ne tiek nacionalizmo, suverenumo e, klausimas, kiek e, laisvė siekti teisingumo principo viršnybė. Šis procesas gali būti gana ilgas. Mes žinome, kad Hagos procesas po dešimties metų darbo neatnešė jokių rezultatų. Žinau, kad e, pakeliui e, dabar nėra kitų galimų sprendimų. Todėl turėtume elgtis atsargiai, turėtume stengtis apsaugoti Europos piliečius nuo E, teisinių įpročių trečiosiose šalise, kur, e, kurie e, galėtų Europos piliečiams būti nepalankus. Tuo tarpu šios taisyklės galėtų leisti atmesti tas bylas kai besikreipiantysis e, gali įrodyti, jog trečioje šalyje jis negalėjo siekti teisingumo. Ačiū, Labai ačiū, profesorė Niboje. Dabar suteiksiu žodį profesoriai Horacijai Mujurvat, Paryžiaus e, politinių studijų instituto atstoviai. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš pakalbėsiu apie kol kas siauresnį klausimą, kuris yra susijęs su susitarimais pasirinkti teismą, tačiau netokiu būdu, kaip apie tai kalbės Aleksas Leitonas vėliau. Man atrodo, kad čia yra šešto straipsnio problema pagal Europos žmogaus teisų konvencijos šeštą straipsnį. Tai yra susijęs su forumo pasirinkimo perdavimo trečiosiam šalims klausimą. Man atrodo, kad mes ir ankstesnėse klausimuose čia kalbėjome daugiausiai apie teismo pasirinkimo sustarimo apsaugą, kai kyla nerimas, kai, kad viena šalis pažeidžia tokį sustarimą. Ar tai būtų arbitražo sąlyga, ar teismo pasirinkimo sąlyga, nėra svarbu. Ir mes galvojame apie tai, ką reikia daryti, kai viena šalių oportunistiškai pažeidžia susitarimą. Tačiau yra ir kita tokių susitarimų dimensija, tai yra ką daryti e, su trečiųjų šalių statusų tų susitarimų atžvilgių. Kokiu mastu trečiosios šalis yra saistomas susitarimu, kuris tam tikrų e, teisinių būdų yra apyvartoje? Man atrodo, kad šis klausimas yra labai svarbus praktikoje <clears throat> jūrų transporto srityje. Tai yra, kai pervežamos prekės jūroje, jūra čia turime labai gerų pavyzdžių, kur yra daug prieštaravimų. Sutartis tarp vežėjo ir e, krovinio savininko dažnai e, dėl jo tariamas iš anksto ir įtraukiama na, ginčio sprendimo vietos e, sustarimo sąlyga. Taigi, susitarėme dėl su, e, tokio kontrakto, tada e, krovinys perėna iš rankų į rankas ir galiausiai gali pakliūti gavėjui labai, kažkur labai toli. Ir klausimas yra, ar gavėjas, kuris gali būti maža įmonė, pavyzdžiui, e, matracų importuotojas Kinijoje gali būti saistomas sąlygos, kur paskiriamas arbitražas New York'e arba teismas Londone. Vaštaraštėje pačiame. Ir man atrodo, čia yra klausimas, kuris yra svarbus, tai yra prieiga e, galimybė gauti teisingumą. Na, dauguma tarptautinių priemonių, kur kalbama apie tokius e, teismo pasirinkimo sustarimus, ignoruoja klausimą, tokių sustarimų trečių šalių atžvilgių. Ir Briuselio reglamento 23 straipsnėje nieko nėra kalbama apie tai, ką daryti su trečiosiomis šalimis. Ta pati galima pasakyti ir apie Hagos konvenciją. Tarptautinė priemonė, vienintelė tarptautinė priemonė, kuris sprendžia šį klausimą, yra Rotterdamo taisyklės. Tai yra rugsėjo mėnesį patvirtintos Rotterdamo taisyklės, tai yra unicitral taisyklės, kur keliamas klausimas apie trešių šalių iškeltus ieškinius už prarastą ar pažeistą krovinį vežėjo atžvilgių. Taigi, kokios reikėtų pozicijos šiuo klausimu? Yra kelios galimybės. Ir nors tarptautinės priemonės visko nesprendžia, na, pasaulio teismai turėjo spręsti tokius klausimus. Jie turi nuspręsti, ar e, bus taikoma tam tikra jurisdikcija ar ne, kai keliamos bylos prieš vežėją už jurisdikcijos ar arbitražo sustarimo ribų. Taigi, kaipgi teismai sprendžia tokius klausimus. Jeigu pažvelgsime į vairias šalis, pamatysime, kad yra daug įvairiausių galimų sprendimų. Ir visi tie sprendimai bus naudingi arba e, vežėjo, arba krovinio savininko, arba trečiosios šalies atžvilgių. Ir už šių interesų dažnai snapiasi protekcionistai interesai. Pavyzdžiui, pirmas sprendimas. Galima sakyti, kaip pavyzdžiui, Prancūzijos e, priekybos rūmai sako, kad trečioji šalis yra saistoma teismo pasirinkimo susitarimo, jeigu ji, ji ypatingai, na, speci, specifiškai sutiko su tokia sąlyga. Taigi, tokiu atveju jie turėtų sutikti su tam tikrą sąlygą tačiau galėjo nežinoti apie tokią sąlygą, kol negavo aštarašą. Tokia sąlyga dažnai e, retai yra saistoma, saistanti. Ir tai gali apsaugoti Prancūzijos interesus, nes tuomet Prancūzijos teismai naudojasi jurisdikciją. Tai būtų toks pirmasis sprendimas. Antras sprendimas yra kita kraštutinė situacija. Ir kaip buvo pademonstruota pirmasis sprendimas, neatstovauja nacionalinio intereso. Tokį sprendimą taiko Prancūzijos kasacinio teismo e, civilinių bylų te, e, skyrius. Ir jeigu sakoma, kad e, yra teismo pasirinkimo sąlygos, kurios yra dalis pripažintos tarptautinės praktikos ir visos šalys, visi dalyviai turėtų žinoti, kad tokia sąlyga ko gero bus taikoma ir tada, kadangi tokia sąlyga yra sutarties dalis, tai ji nebūtinai perdodama trečiai šaliais, ji šiaip ar taip turėtų žinoti, kad bus tokia forma pasirinkimo sustarimo sąlyga. Ir todėl trečioji šalis, e, pavyzdžiui, Kinija turėtų žinoti, kad bus sąlyga dėl teismo New York'e jurisdikcijos. Trečiasis sprendimas yra tarsi tarpinis kelias, kurį taiko Europos teisingumo teismas keliose sprendimuose, iš kurių e, svarbiausias, ko gero, yra korek sprendimas. Nuo 90-mečio buvo keletas tokių sprendimų. Taigi, ką sako Teisingumo teismas? Jis sako, kad turime atsižvelgti į sutarties teisę, kad žinotume, ar trečioji šalis gauna teisę, perima teisę iš vienos iš pirmųjų e, šalių, kai sutartis yra perdodama. Ir tada žiūrėtume į tai, kokia teisė taikoma raštaraščiui ir turime įsitikinti, ar ta teisė leidžia perduoti trečiosios šalies teisės viena iš pirmųjų sutarties šalių. Ir jeigu taikoma teisė sako, kad taip, toks perdavimas egzistuoja, tada gerai. Ta trečioji ar, šalis arba gavėjas įper gauna vienos iš pirmųjų šalių teisės ir jei taikomos tos sąlygos, o jeigu taikytinė teisė sako ne, tuomet reikia ypatingo sutikimo, kad trečioji šalis būtų saistoma tokios sąlygos. Atrodo, kad čia gana logiškas sprendimas, tačiau e, kartais kyla klausimas, o ką su tuo turi bendro logika. Žinoma, logiška sakysi, kad teismo pasirinkimo susitarimai neturėtų būti perdodami be e, ypatingų įvairių e, prievolių ir teisų, kurios yra sutartyje. Tačiau, kai kalbame apie svarbius ekonominius ir socialinius klausimus, Teisingumo teismo praktika ir daugumos pasaulinio teismų praktika rodo, kad tokie sustarimai yra autonomiški, nepriklausomai nuo sutarties turinio. Ir arbitražas ar teismas gali priimti sprendimą dėl esamo sutarties tinkamumo, tačiau čia nėra jokios logikos, nepriklauso, tai, tai nepriklauso nuo to, ar susitarimas yra sąžiningas ar ekonomiškai naudinga. Ir korek sprendimas atrodo labai uh, sudėtingas. Visų pirma, neaišku, kas yra perdavimo teisė. Ir be to mažas prekybininkas, pavyzdžiui, Kinijoje tarsi turėtų aiškintis, kokia yra teisė New York'e ir, ir panašiai ir panašiai. Tai gali labai uh, kelti daug problemų verslui. Ketvirtas sprendimas bent jau iš dalies atsispindi Rotterdamo taisyklėse. 67-ame Unicitral teksto straipsnėje yra labai įdomių dalykų. Aš truputį pagražinsiu, ką sako tas straipsnis, tačiau jis sako, kad svarbu tai, kad sustarimai dėl teismo ar arbitražo ar teismų atvejais turėtų skatinti šalis pasirinkti teismo šalį priklausomai nuo jų uh, e, ginčio esmės. Tačiau kartais nesažininga, kad šalis būtų saistomas tokio pasirinkimo. Taigi tarpinis sprendimas būtų sakyti, kad pradinis pasirinkimas, kuris yra varštaraštėje, yra privalomas trečiosioms šalims, jeigu, jeigu tas pasirinkimas yra susijęs su vienu iš sąraše išvardytų teismų. Pavyzdžiui, jeigu sąraše yra parašyta vežėjo registracijos vieta, gavimo vieta, pristatymo vieta, įrašytas startyje, ar teismas, kur e, prekės pakrautos ar iškrautos. Tai yra sąrašas, kuriame išvardytos vietos, kurios gali būti vežėjo numatomos kaip e, teismo vieta ir gavėjai gali būti nuspėjamos. Taigi gavėjas gali pasirinkti, pateikti ieškinį tai yra, gali pasirinkti būti saistomas sustarimo dėl teismo vietos, jeigu toks sustarimas yra susijęs su vienais iš šių išvardytų teismų, tačiau sustarimas nebūtų saistomas, jeigu pradinė šalis pasirinktų kažkokią kitą mm, vietą, kuri būtų visiškai, ne, kurios negalėtų nuspėti gavėjas. Taigi, atrodo, kad galima rasti idealų sprendimą. Deja, Rotterdamo taisyklėse čia yra kaip ir kompromisas. Čia yra D punktas šiame 67 straipsnėje, kur sakoma, kad, kad e, teisės pasirinkimo sustarimas yra privalomas šalims, jeigu forumo teisė man, laiko, kad toks sustarimas gali saistyti trečiasias šalis. Jeigu tokia tęsė, sako, kad tokias sąlygas galima perkelti trečiosioms šalims. Ir jeigu e, tai būtų vienos iš Europos e, valstybių narių teisė, tai grįžtame į Koreko situaciją. Taigi mes apeiname puikų ratą ir galų gale vėlgi grįžtame prie Korek ir klaustume, ar pagal vaštaraščio teisę tokia sąlyga perkeliama trečiai šaliai, kuri yra gavėjas. Taigi komplikacijų dar padaugėja, problemos neišsprendžiamos ir man atrodo, kad mažoms šalims, tai yra gavėjams, kurie yra nedidelio dydžio, kyla problemų pasinaudoti teisingumu. Aš puikiai suprantu, kad šios problemos sprendimas iš anksto jau sako, kad reikia užimti poziciją dėl Bruselis vienas taikymos ryties. Ir apie tai mano e, du kaimynai iš kairės ir dešinės jau kalbėjo. Tačiau man atrodo, kad šios problemas negalima palikti neišspręstos, tarsi kabančios ore. Sprendimas yra visiškai nepriimtinas, taip pat viskas priklauso, ar arbitražas vykdomas pagal Bruselis vienas ar ne, ir kolegos apie tai taip pat kalbėjo. Tačiau manau, kad situaciją reikia spręsti ir atsiprašau pirmininką, kad kalbėjau taip ilgai. Labai ačiū. Luigi Mari, Università degli Studi di Urbino, Karlo Bo. Dabar suteikiu žodį profesoriui Luigi Maro. Mari. No. Particolarmente onorato di poter esporre le mie. Man iš tikrųjų labai didelė garbė čia, šiame komitete, išreikšti savo nuomonę. Aš tikrai norėčiau pastebėti kelis dalykus. Kaip Europos pilietis, iš tikrųjų aš esu labai laimingas, būtent e, dėl to, kad man suteikė tokią galimybę. Ir e, todėl mes būtent ir kalbame apie šito reglamento peržiūrą. Ir mes puikiai žinome, kad e, jurisdikcija mūsų konstitucijose ir pagrindinių teisų hartijoje iš tikrųjų yra įteisinta kaip pirmą eilę ir svarbiausia. Ir iš tikrųjų mes negalime neikti tos tarybos teisės, kad jinai leidžia teisės aktus. Tačiau Europos parlamentas iš tikrųjų turi pakelti balsą, iš tikrųjų tikrai girdėtis, e, kad irgi būtų lygiai teisės įstatymo lydėjas. Čia yra mano kaip e, Europos piliečio nuomonė. O dabar perėsiu prie kelių techninių pastebėjimų. Ne, iš tiesų tai yra ne techninės pastabos, tai yra bendro posėdžio pobūdžio pastabos. Aš a, e, norėčiau e, panagrinėti reglamento peržiūros kriterijus, o ne atskirus punktus. Iš tikrųjų, tai yra svarbiausi aspektai, kuriuos norėčiau paminėti, kurie turėtų būti kaip prioritetai nagrinėjami. Kai kuria informacija bus tikrai mums visiems naudinga. Aš manau, kad mes iš tikrųjų turėtume žengti į priekį labai atsargiai ir iš tikrųjų palikti tam tikrą laiko tarpsnį, kad sprendimas būtų subalansuotas ir pas, gerokai pasvertas. Yra labai uh, svarbu reglament, e, šitas reglamentavimas tam, kad veiktų vidaus rinka. Šita kondicija Kiosnenam iš tikrųjų labai yra svarbi Ir e, būtų labai gaila, jeigu šiame reglamente jos nebeliktų. Tačiau kyla tokia, toks pavojus, 1986 metų Briuselio konvencija iš tikrųjų jinai buvo paversta šio reglamentu ir iš tikrųjų tai yra puikus pagrindas mūsų tolesniai teisiniai plėtrai. Dar kelias mm, pastabos. Dvi yra. Iš tikrųjų, egzekvatūros procedūra yra, buvo supaprastinta, buvo pagreitinta. Ir antras dalykas, ir penktas straipsnis buvo radikaliai pakeistas. Ekskavatūros procedūros e, pakeitimas E, jisai yra svarbus tuo, kad čia iš tikrųjų buvo rastas aiškus ir paprastas sprendimas, nes buvo terminai sutrumpinti. Ir e, iš tikrųjų tai buvo puikus sprendimas. O kalbant apie penktą straipsnį pakeitimą, tai, tai buvo konstatuota, ir iš tikrųjų vienbalsiai buvo konstatuota, kad iš tikrųjų padaryta didelė klaida. Ir toks rezultatas iš tikrųjų verčia mus susimastyti ir e, nuteikia labai nemaloniai. Mes turėtume nepamiršti, kad iš tikrųjų e, penktas straipsnis yra labai svarbus, nes e, šitas penktas straipsnis yra naudojamas reglamentuojant sutartis. Iš visų straipsnių tai yra tas straipsnis, kuris labiausiai taikomas yra ginčiuose. Ir būtent dėl tos priežasties dabar atsitiko taip, kad visi pasisako už tai, kad e, penktas straipsnių pakeitimas būtų panaikintas. Tai būtent būtų gražintas ankstesnis penktas straipsnis. Ir e, e, šiuo klausimu taip pat pasisako nemažai žmonių. Aš, aš savo ruoštų sakyčiau, kad penkto straipsnio iš tikrųjų ne, ne, nevertėtų keisti. Tai būtų neprotinga. Ir būtent dėl, dėl šios priežasties aš girdėjau įvairių pastabų, daug e, informacijos ir, ir, ir, ir komentarų. Ir aš išvelgiu čia tokį pavojų, kad mes, pakeisdami į penktą straipsnį, paversime visą situaciją sudėtingesnę. Ir iš tikrųjų, čia jurisdikcija pati turėtų prisimti savo užduotę ir rastų interpretacinius E, sprendimo būdus, kad visi būtų patenkinti. Teisėjai turėtų galų gale rasti būdus, kaip, e, kaip panaikinti šitos varžančius e, įstatymų leidėjo nuostatas. Pagalvokite apie įvairias aiškinimų problemas, kurios kyla mūsų, mūsų įstatymuose. Tai yra būtent susijęs su atskirais straipsniais. Iš tikrųjų, mums reikėtų daugybę straipsnių pakeisti mūsų e, kodeksuose, jeigu iš tikrųjų įstatymų leidėjas turėtų įsikišti kilus bet kokiam neiškumui. Eksekvatūros procedūra ir penktas straipsnis, tai yra du punktai kurie reikalauja, kad turėtų būti nustatyti tinkami kriterijai peržiūrint šitą reglamentą. Ir jeigu mes užsima visą e, e, šitą teisės akto struktūrą, o ne atkreipiame dėmesį į skirų straipsnių problemą, tai, tai tas problemas turėtų e, šalinti aiškintojai konkrečiai konkrečiose bylose. Nebent iš tikrųjų kiltų pavojus, kad kils didžiulės teisinės problemos arba kiltų e, pavojus, kurį e, prevenciškai norėtų pašalinti įstatymų leidėjas. Dar, bendro, dar viena bendro pabudžio pastaba, kur aš norėčiau paskatinti būti atsargesniais. Ir čia, čia aš išvelgiu tendenciją, kad e, šioje srityje mes bandome situaciją pavers sudėtingesnė. Iš tikrųjų, nebūtina mums kurti sudėtingų taisyklių. Yra e, tokių faktų, dėl kurių mes neabejojame. Tai būtent aš čia, e, aš kalbu apie šitą išimtinį taikymos ir ties išplėtimą ir apie šitą e, pernelyg sudėtingų pavertimą e, Europos privatinės teisės. Tai būtent jinai paverčiama per daug sudėtinga perdefinicijojam, tai iš tikrųjų tai yra toks šalutinis ribinis reiškinys mūsų teisės sistemoje. Ir atsižvelgiant į šį į tokį faktą, aš tiesiog manau, kad kyla pavojus, kad, kad reglamento 2001 m. 44 pe, peržiūra būtent eina tuo keliu. Tai būtent e, siekiame priimti vis sudėtingesnės taisyklės, kurių visiškai mums nebūtina priiminėti. Dar norėčiau pastebėti tokį dalyką, kuris man atrodo pakankamai svarbus. Šitą teisėkūrą, e, teisės aktai sudaryti iš daugybės sudėtingų taisyklių. Jų e, techninis, technizavimo lygis yra labai didelis. Ir daug valstybių narių ir mano, pavyzdžiui, valstybė, tai yra Italija, tai būtent kviečia ekspertus, kad jie padėtų susigaudyti ir susipažinti šiomis taisyklėmis. Tai ir labai gaila, kad tos taisyklės iš tikrųjų yra nesuprantamos ir kad mes negalime jų naudoti kaip mūsų įprastų teisės normų arba teisės priemonių. Žinoma, e, e, teisinį užtikrintumą mes galime pasiekti tik tokiu atveju, jeigu mes e, pakviesime konsultantus, kurie iš tikrųjų išmano šį sritį, tai būtent, kad jie paaiškintų mums tas taisyklės, o tai kainuoja ir laiko, ir lėšų. Dar viena pastaba. Dabar dėl tų tarptautinių privatinės teisės, e, teisės aktų, dėl e, teismo proceso ir taikomos teisės. Tai iš tikrųjų e, tuos klausimus susijusius su šią sritimį iš tikrųjų reiktų išsiaiškinti prieš tai, kol dar nenagrinėjimas pats, e, e, pats ginčas. Tik tokiu atveju mes galime lengvai priimti ir greitai priimti sprendimą. Ir būtent todėl mes turime supaprastinti taisyklės. Dabar e, e, norėčiau apžvelgti visus klausimus, kurie žalioje knygoje ir norėčiau pasakyti tik tokį dalyką. Man asmeniškai susidaro įspūdis, kad dabar nėra įtikinamų priežasčių arba nėra nurodytų tokių priežasčių, dėl kurių mes turėtume pakeisti pagrindinius šito reglamento principus. Buvo žinoma parengiamųjų e, studijų, e, mokslinių tyrimų, buvo klausimynai, e, užduodami klausimai ir gauti atsakymai, dėl šito, būtent parengta šita žalioji knyga. Tačiau dėl, po jų kyla tokie klausimai. Pirmas dalykas, dabartinė sistema iš esmės veikia gerai, nes ji yra taikoma tinkamai. Antras dalykas. E, didžioji dalis problemų, e, į kurias atkreipiamas dėmesys, priskiriamos e, iš tikrųjų labai paprastai aiškinimo dialektika. Ir iš tikrųjų kiekvienas teisinis tekstas yra susijęs būtent su ta problema, kad jis turi būti aiškinamas. Trečias dalykas, ne viena iš tų problemų, kurios buvo minėtos, neprives prie šios sistemos veikimo krizės. Prie tokios krizės, kuri e, verstų abejoti tokio reglamento tikslingumu. Ketvirtas dalykas e, - reglamento tikslas ir e, įgyvenimo nuostatos vis dar veikia ir yra suderinamos su vidaus reikalų, su vidaus, atsiprašau, rinkos veikimo taisyklėmis. Ir atsižvelgiant į e, ir būtent ir atitinka integracijos pastangas Europoje. Penktas dalykas, jeigu mes dabar norime e, kurios aspektus dabartinių teisės aktų, Žinoma, galima juos pagerinti, tačiau mes nenorime, kad pagrindiniai principai, tai yra pagrindas paties reglamento, būtų pakeistas. Nes e, e, mes jau turime Europos teisingumo teismo e, tam, tam tikrus sprendimus bylose. Ir iš tikrųjų, šių, šis teisingumo teismo e, praktikos aiškinimas yra mums svarbiausia gairė. Ir e, galiausiai paskutinė pastaba, aš labai tikiuosi, kad Europos įstatymo leidėjas iš tikrųjų tikrins šią, e, šį reglamentą, būtent naudodamasis nuoseklę struktūrą, atsižvelgdamas į nacionalinių procedūrų taikymą ir būtent bandydamas e, suderinti, harmonizuoti šias, šias nacionalinės procedūras. Ir aš manau, kad šioje srityje dar reikia daug nuveikti. Ir jeigu E, harmonizavimas vyks tokia kryptimi, tada aš manau, kad daug problemų, dėl kurių mes dabar laužome galvas, taikydami šitą reglamentą, iš tikrųjų bus išspręstas automatiškai. Dabar aš e, pereisiu prie kai kurių punktų, kurie buvo pasiūlyti žalioje knygoje. Pirmas. Tai eksekvatūros e, procedūros panaikinimas. Aš labai sutinku su daugeliu dalykų, kurios pasiūlė e, profesorius Hesas ir e, taip pat profesorė Nibaje. Ir e, aš taip pat džiaugiuosi, kad yra profesorė Murvot pasakė, kad Europos žmogaus teisės konvencijos šeštas straipsnis yra svarbus šiame šiuo, šiuo, šiame kontekste. Dabar dėl šito egzekvatūros proceso panaikinimas. Aš manau, kad turėtume vis dėlto neįgimai reaguoti į tokį panaikinimą e, dėl dviejų priežasčių. Tai yra, tai yra bendro pobūdžio e, priežastys. Aš tikrai nesigilinsiu į techninės pastabas, tai yra e, bendro pobūdžio pastabas. Taigi, Junktinė Amerikos valstijų patirtis rodo, aš manau, kad ir mūsų patirtis taip pat rodo, Ir mes tai žinome nuo to laiko, kai mes priėmėme konvenciją, kad mm, egzekvatūra arba ar supaprastinta kontrolės e, procedūra kurios yra taikomas sprendimui, kuris yra priimtas kitos valstybės e, teisme, iš tikrųjų perse yra tarptautinė procedūra. Todėl, jeigu mes panaikinsime egzekvatūros e, procedūrą, mes galėtume panaikinti ją kito atveju, jeigu būtų sprendimai priimami ir pripažįstami kiekvienose valstybėse materialinė ir, ir procesinė teisėje remiantis vienodomis taisyklėmis. Ir jeigu būtų tam tikra e, vyriausiai institucija, kuri būtų atsakinga už tokių sprendimų pripažinimą. Ir kad būtų kontroliuojama, kad e, sažiningi ir teisingi būtų teismo sprendimai. E, tačiau to nėra. Ir vis dėlto teismo sprendimai yra priimami skirtingai ir jie, nes, e, ir jie nėra suderinti tarpusavėje, taip pat ir pripažinimo klausimai. Italija čia, pavyzdžiui, prikišama, kad, e, kad mes pažeidžiame, pavyzdžiui, teisingo teismo principus būtent atsižvelgiant į eksekvatūros principus. Kitas dalykas, Strasbūro žmogus teisų teismas. Čia aš remiuosiu sprendimu byloje kad būtent sprendimo, sprendimo turinys turėjo, turėjo būti peržiūrėtas, tai yra e, patikrintas, ar jis yra teisingas. Ir čia šiuo atveju kyla klausimas, kaip atrodyt, turėtų atrodyti šis kontrolės e, instrumentas, tai priemonė, kaip mes galime patikrinti te, e, teismo sprendimo teisingumą ir sažiningumą. Aš norėčiau pasakyti, kad dabartinė teisinė sistema mes galėtume kai kuriais atvejais patobulinti. Aš, e, aš norėčiau vis truputį dar patampyti už nervų, pana, pana pirmininkai, aš manau, kad jis man rodo ženklą, kad jau turėčiau baigti. Tačiau dėl lespendens taisyklės. Čia susidurime su tokia situacija. Čia šalis e, e, e, turi susitarti dėl šitos taisyklės. Tai yra, tai yra valios jų išaiška. Aš norėčiau e, atkreipti dėmesį į tai, kad šitą dogmą, e, šitą taisyklę nenaudojama tada, kai mes turime e, su sutartimi tarp įmonės tam tikrame specializuotame kontekste. Pavyzdžiui, sutartis tarp didelės ir mažos įmonės. Čia iš tikrųjų nėra pusiausvėros. Ir šitas disbalansas turėtų būti įrodomas čia turėtume pagalvoti šio klausimu. Ir dar paskutinis klausimas, kuris e, e, iš tikrųjų, kurio atveju yra persistengta. Būtent santykis tarp, e, tarp lytis lespendens ir tarp. E, Ir kitų teisės aktų. E, jeigu mes remiamės hipotezę, kad jeigu mes, e, e, pavyzdžiui, sudarėme su e, sutartimi, kurioje užfiksuotas toks, toks paktas, tada, žinoma, galima pasakyti, taip, yra pažįstas teisės, Ir čia mes susidurėme tam tikrų teisės pažinimų, pavyzdžiui, Italijoje, bet italai ne, ne vieni kalti dėl šito, e, dėl šito teisės pažinimo, nes mes viską, galėčiau pasakyti, išmokome iš Brito. Tada, jeigu mes kalbame apie tai, kad turi būti e, e, taikomas tam tikrų nuobaudų už tą teisės pažeidimą, čia iš tikrųjų turi būti iškeliamas sažiningo bendradarbiavimo principas. Tai būtent turi būti taikomas e, ieškinio prioritetas. Tai būtent teisėjas turi nuspręsti būtent kuriam, kokia jurisdikcija priklauso šitas ieškinys. Dėkoju už labai išsamų pasisakymą. Dabar žodis ponui Aleksandr Leitin. QC. Dėkoju. Ačiū už pakvietimą pasisakyti šią įdomią temą. Turiu pasakyti, kad e, po pastarojo pasisakymo nebus man lengva pasisakyti. Nenorėčiau pakomentuoti čia apie tą torpedavimo veiklą ir priskirti ją vienai e, šaliai ar kitai. Priminsiu, kad ir Italija, ir kitos šalis tame kontekste gana dažnai e, minimos, būdamas Belgijoje aš jų ir nevardinsiu. Pasakysiu tik tai, kad žalioje knygoje e, regis e, yra subalansuotas įvertinimas, e, kokioje situacijoje dabar esame ir su kokiamis problemomis susiduria mūsų turimi teisiniai instrumentai. Kiek suprantu, nuo Briuselio konvencijos įsigaliojimo praėjo 36 metai ir atrodo, kad ji veikia patenkinamai. Galbūt ir yra tam, tikrų, tam tikro pagrindo stabdyti teisės reformą, bet galbūt ne tiek daug, kiek, kiek kad buvo čia šiandien minėta. E, aš ketinu pakalbėti apie tris pagrindinės temas. Visų pirma, Briuselio vienas režimo ir Lugano konvencijos režimo problematika. Sąlygos, kuriuose mes dabar gyvenome, yra tokios sąlygos, kurios e, reikalauja tam tikros reformos. Bet e, matyti, Bruselio vienas reglamentas reikalingas yra tam tikros reformos, o ne, o ne revoliucingos peržiūros. E, sutinku, kad e, iš tikrųjų, kaip e, sakė šiandieną vienas iš prelegentų, bylų, apie kurias mes čia šiandien kalbame, netiek daug yra, netiek daug patenka į teismą. Bet antra vertus, turime suvokti, kad labai svarbu ir tai, kad Europa būtų suvokiama kaip tinkama vieta, kurioje galima spręsti e, ginčių, e, ginčių bylas e, ir teikti būtent tokias paslaugas, tokią paslaugą. Taigi, aš bandysiu pakalbėti apie lispendens taisyklės veikimą Kiti apie tai kalbėjo ir nenuostabu, kad mes pasirinkome būtent šią temą, nes tai yra svarbi tema ir čia reikia nedelsint siekti reformos. E, viskas čia e, susiveda į vadinamosios netinkamus torpedavimo veiksmus. E, kitaip sakant, piknaudžiavimas galimybę torpeduoti, pasinaudojant e, šią nuostatą, tor, torpeduoti ginčio sprendimą. Pasinaudojant 27 straipsnio nuostatą. E, vienas iš siūlomų sprendimų yra ieškoti, e, ieškoti galimybės pasinaudoti e, negatyviais išimtiniais teismo pasi, sprendimais, bet aš nemanau, kad visada tai yra pagrįsta nes e, tai gali mus privesti prie situacijos, kai e, e, bandymas pasinaudoti lispendens taisyklę gali paskatinti visą virtinę kitų bylų. Savame suprantama, jeigu teismas, į kurį kreipiamasi pirmiausia, išsiaiškina, kad e, tai buvo ne jo kompetencijos jurisdikcija, tai e, tada e, bus grįžta prie to teismo, kuris ir turėjo būti pasirinktas, bet mes labai gerai žinome, kiek laiko ir pinigų tai gali pareikalauti pagal Magna kartoje įtvirtintą principą, kad uždėlstas teisingumas yra e, nesuteiktas teisingumas, e, toksai kelias e, negalėtų būti pasirenkamas. Yra ir kita galimybė, e, kuri kertasi su valstybių narių teisinėmis sistemomis ir 27 e, straipsnis, kuriame kalbama apie šimtinį teismų pasirinkimą, e, šiuo atveju kertasi su pagrindiniais principais. Visiškai sutinku su tuo, ką pasakė um, profesorius Mari ir, ir kiti, kad e, prekybiniuose santykiuose e, teisinės užtikrintumas yra nepaprastai svarbus ir e, todėl e, labai svarbu, kad teismo pasirinkimas susitarimu būtų tinkamiausias kelias. Mm, Heidelbergo susitarimai žengia tą pačią kryptimį ir aš pasiūlyčiau dar kitus kitas galimybės. E, išimtinė e, jurisdikcija gali būti pasirinkta e, šalių susitarimu. E, mes matome, kad precedento teisėje e, tai jau yra įteisinta. E, Taigi, e, eina kalba apie Gat ir Luk e, bylą. Galima taip pat būt, e, nesuteikti šimtinės jurisdikcijos nei vienai šaliai. Tai galėtų privesti prie lygiagrečių bylų, bet tokias prioriteto taisyklės panaikinimas atgrasintų žmonės nuo to, kad jie kreiptųsi į netinkamą teismą, tai jiems kainuotų finansiškai ir e, žmonės tiesiog e, atidžiau pagalvotų, ar e, verta kreiptis į netinkamą teismą. Taip gali atsitikti, kad abu teismai nuspręstų, kad ne vienas, ne kitas neturi jurisdikcijos šitoje byloje, bet teoriškai tokia galimybė, nors ir egzistuoja praktikoje, kiek aš žinau, ji niekad nepasireiškė. Žinoma, tą reikėtų paremti taisyklę, kad sprendimai e, priimti teisme, kuris e, vėliau pasirodo neturys jurisdikcijos, kad tokie sprendimai nebus e, pripažįstami ir vykdomi kitoje valstybėje narėje. E, šia prasme aš esu visiškai atviras e, pasirinktiems e, galimiems sprendimams. Neturiu laiko pakalbėti apie lispendens taisyklės taikymą, kada byloje yra daugiau negu du, negu dvi šalis, daugia šalėse bylose. E, per klausimus sausio mėnesį e, ponas Randbecker iš e, konkurencijos generalinio direktorato minėjo, kad konkurencijos rytyje komisija susidūrė su 20 straipsnio taikymo neigiamomis pasiekmėmis. Komisija taip pat mini, kad tai e, sprendimo galima būtų ieškoti e, per geresnius kontaktus e, tarp teismų, galbūt taip ir yra, ypatingai kai byloje yra daugiau negu viena šalis. Tačiau, kalbant apie išimtinę teismo pasirinkimo sutartį, čia reikėtų reformos. Antra Tema, apie kurią norėčiau pakalbėti, yra sąsajas tarp e, Briuselio vienas reglamento ir arbitražo. E, sausio mėnesį Vestankers e, byloje Europos Teisingumo teismas priemė atitinkamą sprendimą. Aš čia nieko ne, apie jį iš esmės nekalbėsiu, bet svarbiausia problema, kuri iškyla po to yra tai, kiek Bruselio vienas reglamentas apriepia arbitražo dalykus. E, kalbant apie tos problemos e, apriepti, aš e, siūlyčiau į advokato Damonto pateiktą argumentaciją jo tirtoje byloje, Markrič e, byloje. E, susidaro įspūdis, kad jeigu e, valstybėje narėje prasideda byla, tai klausimas, ar ta byla turėtų būti suspenduota dėl to, kad prasidėjo arbitražo byla B valstybėje narėje, turėtų būti priklausomas nuo e, Briselio vienas reglamento nuostatų. Bet e, atrodo, kad tas klausimas tada atiduodamas e, teismui, kurį pirmiausia buvo kreiptasi kompetencijai. Ir iš esmės tai atitiktų uh, principui, apie kurį mes Anglijoje kalbame kaip apie Nelsono žinių fenomeną, kuomet e, į reikalą žiūrima tik tai vieną akimi. Iš esmės tai reiškia, kad e, visiškai nesuprantama, e, kas yra arbitražas, o konkrečiai, kad tai yra teismams lygi ir jokiais būdais nepavaldi ginčių sprendimo institucija. Gana plačiai su, e, sutarėme, kad e, šią problemą reikia spręsti. Heidelbergo e, pranešimas siūlo gerai apgalvotą sprendimą, kitaip sakant, suteikti pirmenybę arbitražo šalies teismams, jeigu iškyla tokių problemų ir aš E, anksčiau būtent taip ir galvojau, bet e, dabar savo požiūrį šiek tiek per, e, permaščiau. Pasakysiu, kodėl taip įvyko, nors tai ir techninė detalė. Yra nuomonė, kuri teigia, kad e, būtent bendrijoms priklauso išimtinė tekstė priiminėti e, esminius e, teisinės sprendimus, kurie reglamentuotų visą kitą teisę. Jeigu taip iš tikrųjų būtų, tai išimtinė E, išorinė e, bendrijos e, kompetencija būtų išplėsta, kad ji apimtų taip pat ir arbitražą. Aš manau, kad toks teiginys ne visiškai atspindi galimų pasiekmių apimtis. Pagal Pasaulio banko konvenciją egzistuoja nemažai dvišalių finansavimo sutarčių, pagal kurias finansuojama dideli projektai visame pasaulyje. Ir e, tiesą sakant, e, ir bendrijos kai kurios valstybės narės tokių e, sutarčių turi. Jeigu priimtos Heidelbergo pranešimo nuostatos, tai reikš, kad uh, Šios nuostatos e, tiesiogiai veiks ir tas dvišalės e, sutartis. Ir aš manyčiau, kad Europos parlamentas turi gerai pamastyti prieš pritardamas Heidelbergo pranešimo nuostatoms, nes e, jos turės labai didelių pasiekmių. Na ir paskutinė tema, apie kurią norėčiau apkalbėti, yra apie Briuselio vienas reglamento sąsajas su platesnė tarptautinė teisę. Egzistuoja trys e, sritis, kurios e, turėtų kelti mums principinį susirūpinimą pirmiausia, kai yra e, teismo pasirinkimo sustarimas dėl to, kad prioritetas atiduodamas trečiosios šalies teismui. Tai čia 22 straipsnio sfera. Ir e, galimybė taikyti lispendens procedūrą E, formo pasirinkimo sustarimas e, yra svarbus, todėl kad dabar e, potencialiai bendrijos teisė jau pasisakė dėl to, kad formo pasirinkimo susitarimai kuomet viena iš šalių yra valstybė narė, o a, pasirinkamas trečiosios šalies teismas, kad tokie e, sustarimai neturėtų būti sudaromi. E, dabar šią problemą nedalsant reikėtų spręsti. E, sprendimas e, galėtų paprasčiausiai būti 20, reformuojant 23 straipsnio kai kurias nuostatas. Galbūt, kad e, galima būtų galvoti apie papildomas e, taisyklės e, taikytinės trečiosiam šalims. Bet žinoma, galima taip pat svarstyti apie tai, ar čia galima būtų kalbėti apie abipusiškumo principo taikymą ar e, ir toliau laikytis vienašališkumo principo. E, savo rašytiniam e, dokumente aš kalbu taip pat apie penktą straipsnio galimą peržiūrą, kur kalbama apie e, restitucijos klausimus. Ačiū, ponė Leitonai. Galbūt kai kurie kolegos norėtų e, sudalyvauti diskusijoje dabar. Mes apie Dalgo. Labai ačiū, pirmininkė. Labai trumpai. Klausiausi akademinių profesorių pasisakymų. Junktinės karalystės karalienės tarybos atstovo ir man kyla nerimas, kad jeigu mes pakeisime smarkiai visas taisyklės, tai tuomet kyla pavojus, kad pasimesime visose komplikacijose dėl visų prievalių ir teisų ir taip toliau ir taip toliau. Taigi atsiras daug situacijų, kur turėsime būti labai atsargus. O dabar dėl paskutinio pasisakymo, tai jūs paminėjote Italijos ar Britų torpedavimo atvejus, galbūt galėčiau paminėti ir ispanišką atvejį, kuris yra susijęs su visa nacionalinių teisėjų armija, kai jie taiko bendrijos teisę ir turi reikalų su užsienio jurisdikcijomis. Taigi, kaip aš sakiau, jeigu turi arbitražo atvejį, tai negalima išskirti vienos unikalios kategorijos Man atrodo, kad visoje Europoje reikia užtikrinti kad e, arbitražui būtų suteiktas na, preferencinis traktavimas. Ir tuomet galėtume išspręsti kompetencijų ginčių tarp valstybių narių atvejus ką, man atrodo, teisingai pabrėžė Junktinės karalystės atstovas. Negalime vis atidėlioti bylų sprendimo dėl tų konfliktų. Turėtų būti įmanoma kur kas greičiau rasti tikrąją jurisdikciją ir tarptautinis arbitražas galbūt galėtų būti tinkamas sprendimas. Jeigu galėtume Europoje sukaupti kritinę informacijos masę Europoje šio klausimu. Ačiū. Toliau ponia Galo. Ačiū pirmininkė. Žinoma, mes visi norime nuoseklumo e, derinant taisyklės ir norėčiau užduoti klausimą dėl uh, intelektinės nusavybės. Žaliojo knygoje komisija primena planus sukurti integruotą jurisdikcijos struktūrą, surikuriant vieningą e, bilinėjimuose dėl Europos patentų sistemą. Ir norėčiau sužinoti, tokiamis sąlygomis, koks būtų tokių nuostatų tikslas pagal šį e, reglamentą 44.2001. Man atrodo, atsirastų dar daugiau netikrumo dėl jurisdikcijos ir dar daugiau painiavos. Todėl galvojant apie visą bendrą sprendimo mišinį, galbūt reikėtų galvoti, kad šios nuostatos būtų numatytos atskirai, nes reikėtų vengti sumaišties. Ir norėčiau sužinoti, kad kai komisija sako, kad kai kurios spragas dabartinėje sistemoje galima panaikinti, norėčiau sužinoti, apie kurias būtent spragas sistemoje kalbame. Na ir pagaliau, kur kalbama apie praleninius procesus, kai kalbama su padirbtomis prekiamis, tai norėčiau išgirsti, kokios numatomos galimybės pasiekti šių tikslų. Ačiū. Labai ačiū. Kolegė Regner. Ačiū už Jūsų paaiškinimus. Aš norėčiau paklausti dėl tinkamiausio teismo pasirinkimo, tai yra, tai, tai yra geriausio teismo pasirinkimo. Iki šiol iš tikrųjų dabar e, darbo sutartims e, yra e, sukurta tam tikra sistema. Tokia, kad pavyzdžiui, yra tam, tam tikros jurisdikcijos numatytos, tam tikri teismai, būtent dėl susijusių darbo santykiais. Ir mums Viking e, byloje sprendimas rodo, kad iš tikrųjų tokiame kontekste galime pradėti rinktis palankiausią teismą. Tai būtent e, kad būtų priimtas geriausias e, mums priimtinas sprendimas. Čia Vikingo, pavyzdžiui, byla Didžiojoje Britanijoje vyko veiksmas ir ten susijęs yra su Suomių įmonė. Tai būtent e, e, čia e, šiuo atveju mes susidurime su darbuotojų situacija ir aš norėčiau išgirsti jūsų pasiūlymą dėl jų ieškinių susijusių su darbo santykiais, būtent siekiant apginti savo teisės kaip darbuotojų. Tai būtent, tai būtent remiantis Vikingo byla, kokios, pavyzdžiui, suomiai darbuotojai turėtų teisės apsiginti savo e, pagal darbo santykius sukilančias teisės Didžiojo Britanijoje. Ačiū. Toliau, ponia Bolis. Ačiū, pirmininkė. Norėjau padėkoti visiems, kurie patikė savo pranešimus čia. Buvo labai įdomu išgirsti jų mintis. Turėtume būti atsargus galvodami apie šį reglamentą, nes per pastaruosius dešimtmečius reglamentas veikia gana gerai, o dabar mes norime jį peržiūrėti tuo metu, kai parlamentas turi bendro sprendimo teisę. Tai yra nauja patirtis mums šio reglamento atžvilgiu. Taip pat pastarėjai keli klausimai demonstruoja, kad mūsų kaip parlamento darbas yra išriškinti visą politinę esmę. Galbūt viskas susijęs su privačia ar tarptautinė teisė, viskas yra techniška, tačiau Europos teisėje mes, o ne teisėjai, mes kaip teisės aktų kuriejai turime turėti galvoje, kad turime užtikrinti, kad vidaus rinka veiktų, veiktų tinkamai, užtikrintų aiškumą tiek piliečiams, tiek verslui ir taip pat užtikrinti, kad jie galėtų pasinaudoti teisingumu. Būtent to mes juk ir siekime kaip parlamentarai ir nenorime, kad viskas, visas ginčiai pateiktų į Europos teisingumo teismą ar į tarptautinius teismus ir susilauktų skirtingų rezultatų. Tokia situacija yra dabar, todėl mes bandome šią situaciją išspręsti. Tai toliau paskutinis mano komentaras yra tas, kad aiškiai daugelis problemų yra susijęs su tuo, ko mes siekime Europos bendrojoje rinkoje ir kaip tai susiję su trečiosiomis šalimis. Žinoma, tie, kurie mane pažįsta, žinote, kad aš esu didelė Hagos konferencijos šalininkė ir turime pasistengti, kiek galime, sukurti tam tikrą lygiagretumą tarp Hagos dėl teismo pasirinkimo susitarimų Tačiau neturėtume susaistyti rankų ir pamiršti savo pirminį tikslą, tai yra palengvinti pasinaudojimą teisingumu ir užtikrinti bendrosios rinkos veikimą Europoje. Negalime laukti, visą laiką laukti, kol kažką nuveiks Hagos konferencija, nors aš jų darbą ir gerbiu. Na, o dar viena problema yra ta, kad susidurime su situacija, kad kai Hagos konferencija priima sprendimą, mes čia dirbame savo darbą, o Hagos konferencija formuluoja savo taisyklius, taisyklės. Taigi mes prisidame tam tikrų demokratinių elementų, kuriuo aš labai didžiuojuosi ir turime kaip galima daugiau jo pasinaudoti ateityje, rengdami šią priemonę. Ačiū. Norėčiau paklausti, ar kuris nors iš mūsų prelegentų norėtų atsakyti į užduotus klausimus. Tai prašom, profesoriau Hesai. Ačiū. Aš norėčiau visų pirma atsakyti į du klausimus, tai yra du punktus aptarti, tai būtent e, e, santykis šio reglamento su e, arbitražu. Kitas dalykas, tai yra pakankamai specifinis klausimas susijęs su darbuotojų teisų gynimu. Tai arbitražas tai yra, manau, pakankamai svarbus klausimas ir labai diskutuojame labai daug. Ir ponas Leitinas iškėlė abejonių nemažai susijusi su tuo, kad e, reglamentavimas šito e, reglamento ir arbitražo santykio, santykio. Iš tikrųjų, e, turėtų būti labiau perstumimas į arbitražo pagrindinės apriepties formulavimą. 1993 metais e, būtent Europos bendrijos sutartyje yra paminėtas būtent e, arbitražas kaip, kaip, e, išim, kaip išimtinė jurisdikcija. Tačiau aš nemanau, kad arbitražas turėtų būti skirtas santykiams su trečiosiomis šalimis, tai būtų išsimtinė jurisdikcija jiems suteikta. Čia iš tikrųjų mes kalbame ne apie arbitražą, o šio bet paprastų teismų ir arbitražo santykį. Iš tikrųjų, čia mes e, e, panaikiname daug abejonių. Jeigu mes e, paimtume pasiūlymus skirtus tam, kad būtų paremta, paremta išimtinė arbitražo jurisdikcija, tai būtent 27a straipsnėje, ir kad išlaikytume šias nuostatas, tačiau būtų, būtų pritaikomos ir išimtis arbitražo e, srityje, būtent apribotos tom dviem problemomis, kurios mums ir kelia, kelia daugiausia rūpešių. Taip, e, būtent e, būtų sumažintos abejonės dėl išimtinės arbitražo jurisdikcijos. Čia būtent įmonių iškelimo iš valstybės ir investicijų ginčių būtų jurisdikcija reglamentuota. Kita, kita problema, iš tikrųjų, vikingo problema iš tikrųjų nėra tiesiogiai Europos civilinio proceso problema. Žinoma, e, e, galima bandyti sumažinti šitą form shopping, tai yra palankiausia teismo pasirinkimą. Iš tikrųjų, tai nėra būdingiausia form shopping byla. Čia mes, kal, mes kalbame apie išimtinę jurisdikciją. Čia būtent mes turime apsiriboti jurisdikciją. Ir e, iš tikrųjų daugelėje valstybių narių vyksta e, darbuotojų teisų gynimas. Ir jeigu mes taikysime šitą principą visose valstybės narėse, tada iš tikrųjų bus sudėtinga problema. Todėl aš manau, kad e, čia turėtume mes skirti jos dėmesį išskirtiniai jurisdikcijai. Ar dar kas norėtų atsakyti? Ne. Žodis komisijai. Thank Please. you, Mr. Chairman. And thank you. Dėkoju pirmininkė, dėkoju Teisės reikalų komitetui ir parlamentui už šių klausimų surengimą. Išklausėme pasisakymus su susidomėjimu. E, smulkiai pozicijos, pozicijos jums nepristatinėsiu, turite mūsų pranešimą ir kitus dokumentus. Dabar mes lauksime Europos parlamento nuomonės apie mūsų pranešimą ir tai bus svarbus indėlis į uh, tą darbą, kurį atliekame rengdami komisijos pasiūlymą. Mes taip pat uh, pripažįstame, kaip svarbu mums pirmą kartą su Europos parlamentu uh, šią temą dirbti remiantis bendro sprendimo prieimimo procedūrą su Europos parlamentu. Aš norėčiau sureaguoti tik tai į vieną konkretų klausimą, kurį uždavė parlamento narys dėl patento problemų, kur kalbama apie e, torpedavimo atvejus ir kad e, šias problemas galima būtų spręsti sukuriant vieningą e, bilinėjimuose patentų srityje sistemą. Taip pat e, buvo kalbama apie galimybę integruotai konsoliduoti keletą bylų. Šią prasme pasiremiant vadinamąją voro voratinklyje koncepciją. E, eina kalba apie atvejus, kada e, įmonių grupė, koordinuodamos savo veiksmus, e, gali veikti kartelinių ar monopolistinių susitarimų prasme. E, Dabartinėme reglamente mm, šios problemas lieka atviros, bet mes jau kalbame apie kai kurias galimybės, pavyzdžiui, apie e, specifinę taisyklę numatančią galimybę imtis vienoje valstybėje narėje veiksmų, e, tais atvejais, kuomet kelios įmonės imasi koordinuotų E, veiksmų. Tai tiek pasakyčiau atsakydama į vieną konkretų klausimą. O apskritai dar kartą norėčiau padėkoti už šį klausimą. Komisija ir toliau dirba, atlikdama poveikio įvertinimą. Vadinasi, kad e, mūsų galutinės išvados dėl teikimo pasiūlymo bus pateiktos e, artėjant 2010 metų pabaigai. Aš e, tikiuosi taip pat, kad ir parlamentas atitinkamai nustatys savo teisėkūros programą, o visą kitą informaciją apie tai, kaip vyksta mūsų darbas, pateiksime vėliau. Pirmininkas. Apibendrinamas, apibendrinamas mūsų diskusijas norėčiau pasakyti štai ką. Visų pirma, noriu padėkoti e, prelegentams už aukštos kokybės e, indėlį į mūsų diskusiją kalba eina apie labai svarbius institucinius e, sprendimus ir juos priimant, aišku, reikės atsižvelgti ir į jų labai aukštos kokybės tyrimus. Antra, reikia akcentuoti, kad mūsų kaip parlamento vaidmuo yra dalyvauti bendro sprendimo procedūroje dėl šio reikalo. Tam yra kelios priežastys, tame tarp ir konstitucinis pagrindas, bet taip pat ir dėl e, šios problemos specifikos. Ir aš manau, kad mes ir toliau elgsimės būtent taip. Trečia aš pajutau e, ypatingą išteisinę mūsų diskusijų vertę. E, man didelį įspūdį padarė tai, kad e, anglosaksų teisės atstovai kalbėjo apie e, romėnų teisės privalumus, apie precedentų teisės svarbą ir iš tikrųjų tai tik tai demonstruoja, kad yra tam tikros sąsajos tarptų dviejų teisės sistemų Europoje. Dar vienas dalykas. Sutinku, kad Bruselis vienas reglamentas e, turi būti praktiškai svarbus, naudingas e, mūsų piliečiams, e, firmoms, korporacijoms, įmonėms. Tai yra viena iš e, sričių, dėl ko e, tie pokyčiai reformos e, pasikeitimai turėtų ir toliau būti teikiami, nes tai bus Briuselio vienas reglamento sėkmės pagrindas. Na ir pagaliau mums reikia tam tikros europinės teisinės kultūros. Reikia, kad mūsų piliečiai suvoktų, kokias naujas galimybės siūlo šis reglamentas. Dar per daug žmonių nieko apie tai nežino. Nežino savo teisių, tam tikrų privalumų ir netgi e, teisininkai, profesionalai, teisėjai to nesuvokia. Tad e, ta mintis, kurią akcentavote daugelis iš jūsų, verčia mus pamastyti apie švietimo plačiaja prasme problemą. Mūsų gebėjimą informuoti kuo galima daugiau žmonių apie šio reglamento privalumus. Bet kuriuo atveju Europos bendroji švietimo erdvė remiasi būtent švietimu. Na, nu, pabaigai mūsų pranešėjo pono Svievkos pasisakymas. Ačiū, ponios ir ponai. Aš norėčiau visų pirmiausia e, prisijungti prie šito padėkojimo, kuris ką tik išreiškė pirmininkas. Iš tikrųjų, tai yra puikia e, proga išgirsti jūsų visų pastabas. Man susidarė įspūdis, kad kiekvienas iš jūsų uh, įnešė kažkokį svarbų indėlį į šitą diskusiją. Mes kalbėjome apie šio Briuselio vienas reglamento peržiūrą ir kiekvienas iš šių elementų yra labai svarbus. Būtent, kad mes galėtume aptarti, pavyzdžiui, atskirius punktus atskiruose klausimuose. Ir iš tikrųjų tas problemos, kurias jūs e, minėjote, būtų susijusi su tuo, jeigu mes šitą reglamentą ir visų pirma e, šitą, e, šitą e, reglamento vertinimą mes nagrinėtume atskirai. Aš jau dešimt metų iš tikrųjų Teisės reikalų komitete esu narys ir, ir ši svarbi diskusija dėl Europos teisės veikimo vystoma vis toliau ir toliau. Ir aš manau, kad e, Europos teisė turėtų būti aiški, veiksminga, suprantama ir e, visų pirma suprantama piliečiams. Ir aš manau, kad ji turėtų taip pat puikiai tarnauti Europos rinkai, taip pat būtų tinkama kažką sukurti, ką mes galėtume pavadinti mūsų bendrijos teisės kultūra. Tačiau dažnai to nėra, kaip mes šiandien matėme, yra daugybė prieštaringų nuomonių. Tačiau tai nereiškia, kad mes iš tikrųjų neturėtume tobulinti mūsų teisės tose vietose, kur tai įmanoma. To, todėl aš, ponai profesoriai Malį, norėčiau pasakyti, kad e, mūsų darbas susijęs su Briuselio vienas reglamentu iš tikrųjų neturi baigtis revoliucija. Mes neturėtume abejoti uh, sistema, kuri iš tikrųjų veikia veiksmingai. Ir būtent didžioji dalis šitos sistemos veikia teisingai. Tačiau tose vietose, kur, yra, kur įmanoma, mes turėtume, žinoma, atlikti tam tikrus pakeitimus. Būtent ten, kur yra būtina, kai kur netgi mes privalome pakeisti tam tikrus elementus, nes laikas pasikeitė. Pasikeitė aplinkybės ir visa bendryje pasikeitė. Ir jeigu mes diskutuojame apie šią problemą, tai neturėtume pamiršti, kad kalbame E, apie tokius aspektus, kurie priskiriami bendrijos išskirtiniai kompetencijai. Jeigu mes, pavyzdžiui, kalbame apie e, dvi šalius susitarimus tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, tada mes turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad čia Būtent šita e, e, išmintinė kompetencija bendrijos turėtų būti pabrėžiama. Jeigu mes norime išspręsti problemas šioje srityje, tada mes turime pagalvoti apie tai, kad tai dažniausiai yra problemos, kurios e, savo pobūdžių yra tokios problemos, yra dviejų arba trijų valstybių narių problemos, o ne visos bendrijos problemos. Ir mes tikimės, kad e, toliau tariantis dėl Briuselio vienas reglamento, mums pavyks diskusijose e, rasti bendrą sprendimą ir sutarti visais klausimais. Aš nenorėčiau dabar dar kartą minėti atskirų mūsų diskusijos aspektų. Aš nenorėčiau kalbėti apie tai, ką iškėlė atskiri kalbėtojai, pavyzdžiui, apie e, procesą apie kolektyvinius skundus, apie a, e, tokius procesus, kurie a, e, vyksta tiek bendryje, tiek už jos ribų. E, per ateinančius mėnesius mes juos dar aptarsime. Tačiau aš noriu Jūs užtikrinti, kad mes labai atidžiai ir su didžiuliu džiaugsmu norėtume pasinaudoti Jūsų žino, žiniomis Mes žinome, kad jūs e, mūsų e, mielai konsultuosite. Ir mes žinome, žinome, kad jūs irgi sekate tos visus įvykius, kurie įvyks per artimiausius metus, diskutuojant būtent dėl šito reglamento. Ir aš norėčiau e, padėkoti už e, jūsų nuomonę. Ir tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas vyks toliau sėkmingai, kaip ir iki šiol vyko. Labai ačiū. Dėkoju visiems. Dabar pereiname prie penktojo darbo tvarkės klausimo. We are, we're going to discuss Aptarsime kartu penktą ir šeštą darbo tokias klausimus, kaip suprantu. Mūsų pranešėjas, pranešėjos Geringer de Odenberg nėra. Ir diskusiją pristatys ponas Rapkai. Prašom. Ačiū, ponė, ponė pirmininkė. Ponė Geringer, kaip žinote, yra kvestorių kolegijos e, narė ir ir kvestorių kolegija iš tikrųjų dabar dalyvauja svarbiame posėdėje, kuriame jie būtinai turi dalyvauti, todėl jinai paprašė jos abiejų pranešimų projektų pagrindinius aspektus aptarti kartai, nes iš tikrųjų šie du pranešimai yra susijęmi vienas su kitu. E, todėl e, paprašė manęs perskaityti būtent esminius punktus. Taigi, apie ką kalbame šiuose pranešimuose? Kolegės ir kolegos, e, kalbama apie tai, kad Danija iš tikrųjų ne, nenorėjo, nusprendė nebendradarbiauti bendrijos bendradarbiavime civilinėse bylose. Ir todėl tam tikri teisės aktai yra netaikomi Danijoje. Tačiau jeigu Tačiau iš tikrųjų buvo sutarta, kad tam, tam, tikro, tam tikri teisės aktai, tarptautiniai teisės aktai būtų taikomi ir Danijai. Tačiau iš pradžių jie turėtų būti priimti ir ES e, lygių. Tai iš tikrųjų yra e, dvi tokios sutartys, tai yra Bruselis vienas e, reglamentas, tai yra tokie teisės aktai, tai yra Bruselis vienas reglamentas. Ir kitas dalykas, tai yra, tai yra dokumentų pristatymo reglamentas. Tai e, šiuose dokumentuose numatyta, kad e, e, Danijai reikia ES pritarimo, jeigu norėtų sudaryti kitas tarptautinės sutartis, kurie būtų susiję, sakykime, su šių bendrijos teisės aktų taikymo sritimi. Tačiau e, nėra e, susitarėme su Danija nurodyta, kaipgi turėtų būti e, duodamas šitas pritarimas bendrijos. E, Ir, e, taigi, Danija dabar turi e, sudaryti šitos dvi sutartis dėl šių dviejų reglamentų su, su bendryje. Ir čia mes kalbame apie tai, kaip, kokiu būdu iš tikrųjų tu, turi e, būti duodamas bendrijos pritarimas sudaryti šitas tarptautinės sutartis. Ir iš tikrųjų dabar buvo pateikti e, pakeitimai e, tarybos sprendimo dėl, būtent dėl šito pritarimo čia kalbama apie, apie tai, kad parlamentas iš tikrųjų turi, turėjo tik tai patiriamąją teisę e, būti priimant šitos tarybos sprendimus, vadinasi, turėtų būti atsiklausiama e, parlamento. Dabar norėčiau pasakyti, kad mūsų pranešėja siūlo e, pritarti komisijos pasiūlymui. Tai yra naujam pasiūlymui, kuris susijęs su, su tarybos sprendimu. Mes užmėsgėme e, ryšius su e, pirmininkaujančia Švedija, kurie taip pat pritarė šitam, šitam, e, šitam pranešimui. Mes iš tikrųjų galėtume nieko nekeisti. Tiesiog jeigu, jeigu klausytume tik mūsų pranešėjas, iš tikrųjų jinai sako, kad galėtume tiesiog priimti net nesvarstydami šitas e, pasiūlymus. Tačiau kitas dalykas yra susijęs su mūsų, e, tai yra su tam tikrais klausimais. Būtent dėl dviejų punktų norėtų paprašyti komisijos e, pranešėją. Iš tikrųjų, jie, tam, jie prieštarauja tarybos sprendimui. Tai pirmas klausimas. Tai yra tarp institucinis aspektas. Taigi aš turiu e, dabar rankose abu projektus ir e, pranešėja daro tokį pasiūlymą. Jinai pritarė komisijos pasiūlymui ir e, siūlo tarybai pritarti šitam pasiūlymui ir pasitarti su parlamentu, jeigu norėtų nukrypti nuo šito pasiūlymo. Ir taigi, Ir po, po to, kai komisija e, pristatė šitos pasiūlymus arba pateikė šitos pasiūlymus e, parengimuosiuose rato e, e, e, darbo grupėse, šitie pasiūlymai buvo pakeisti. Iš tikrųjų, e, e, pranešėjai neprieštarauja tam, ką siūlo taryba, tačiau mes susidurime su pranešimu, su procedūra, kad viena vertus turi būti konsultuojama su komisija, Tačiau e, komisijos pasiūlymas jau nebesvarbus, nes visa jo esmė buvo pakeista. Ir galbūt komisija netgi pritarė tam, ką, e, taigiams pakeitimas, ką pasiūlė e, taryba. Vadinasi, komisijos pasiūlymas nebėra svarbus. Tai vadinasi, tų aktualių tekstų mes negavome nei iš tarybos, nei iš komisijos. Todėl iš tikrųjų labai sunku dabar veiksmingai dirbti. Nes tokiu atveju parlamentas e, iš tikrųjų turėtų pritarti tokiam pasiūlymui, kuris, e, kuris buvo e, pakeistas 2009 m. kovo mėnesį. Ir šitie pakeitimai iš tikrųjų tik neformaliai mums yra žinomi. Tai yra didelė problema, nes mes nežinome tikrojo pakeitimo. Ir jau iš tikrųjų dabar reikia atkreipti dėmesį tai, jeigu mes norime, norime priimti sprendimą, mes neturime dėl ko priimti to sprendimo, nes nieko oficialaus mes negavome. Iš tikrųjų, mes pritarėme komisijos pasiūlymui, tačiau komisijos pasiūlymas buvo jau pakeistas. Ir akivaizdu, kad, sakykime, mes turėtume gauti šitą pakeitimą, tačiau mes jo negavome. Dar vienas dalykas, kurį reikia išsiaiškinti, tai mūsų pranešėja, e, tiksliau jai pasidaro įspūdis, kad šitie nauji pasiūlymai pastato Daniją į privilegijuotą padėtį. Būtent, kad jį gali sudaryti tarptautinės sutartys, o kitos 26 valstybės narės dėl e, e, reglamento negali to daryti, nes jos yra saistomas reglamento nuostato. Vadinasi, Danija iš tikrųjų gavo tokią laisvę e, tarptautinėje arenoje, kokio neturi, kokios neturi valstybės valstybės narės. Danija nori sudaryti tam tikrų tarptautinių sutarčių pakankamai daug, kur, kurio, kurio šalis uh, yra, pritarant bendryje, kitos 26 valstybės narės. Taigi mes išsiaiškinsim tokį dalyką, kad, kad sakykime, yra e, duodamas e, e, sutikimas bendrijos sudaryti tokias tarptautinės sutartis su kitom 23 valstybėm narėm, nes jos yra sutarties šalis, tačiau reikia išsiaiškinti, kas atsitiks su tarptautinė sutartimi tarp, tarp Danijos ir Rusijos, pavyzdžiui, kurie susiję, tarsi persidengia su Bruselio vienas reglamento taikymo sritimi kasgi tas tiks tarptautinės sutartimi. Čia iš tikrųjų mes norime išvengti tam tikro fragmentavimo atskirų elementų sprendimo, todėl e, mūsų pranešėja klausia, kodėlgi sudaro įspūdis, kad e, tokiu atveju e, Danija kad Danija gali sudaryti tarptautinės sudartis, tačiau iš tikrųjų yra visai skirtinga E, skirtinga, skirtinga e, nuostata taikoma, pavyzdžiui, daugia šalėms tarptautiniams startims ir viena šalėms tarptautiniams startims. Todėl e, pranešėja iškelia du pagrindinius klausimus ir, ir norėčiau, kad juos atsakytų komisija. Taigi tiek aš aptariau su pranešėja. Thank you, Bernard. Tadeusz. Dėkoju. Tadeusz Cvievka. Prašom. Ačiū, e, panės Rapkais, e, čia iš tikrųjų pasakė pakankamai daug svarbių minčių. E, čia kalbame apie galimybę sudaryti dvišalę sutartį su trečiosiomis šalimis, kurias gali sudaryti valstybės narės. Aš prisimenu tą diskusiją, kurią mes pavasarį organizavome parlamente prieš e, e, pirmąjį reglamento e, skaitimą, tai būtent dėl šitų dvišalių sutarčių sudarimą su trečiosiomis šalimis. Iš tikrųjų mes pabrėžime, kad turi būti speciali situacija, tai yra kažkokia ypatinga situacija. Vadinasi, kad komisija e, turi pritarti, kad tokia situacija susidarė. Čia kalbame apie tai, kad mes norime suvaldyti, visiškai suvaldyti šitokią situaciją. Ir tik tada, jeigu tam pritarė, jeigu sudaro tokia situacija ir jeigu pritarė tam komisija ir kitos institucijos, e, tada galima pritarti tokiam e, valstybės narės e, dvišaliams sustarimus trečiaja šalimi. Aš norėčiau patikslinti šitos nuostatos, kurios yra priimtos gegužės mėnesį reglamente jos galioja Danijai tokiu atveju, jeigu mes kalbame apie uh, sutarčių sudarimą su trečiosiomis šalimis. Čia mes sudarėme su tokia situacija, kai, valstybė, kai ES valstybė narė, jeigu jai pritarima, e, jeigu pritarima, kad jinai gali sudaryti tokią sutartį, jinai turi atlikti visą procedūrą. Ir komisija turi pasakyti, kodėl tokia sutartis yra svarbi. Ir e, galų gale tada komisija pritarė, jeigu iš tikrųjų sudaro tam tikros aplinkybės, jeigu visa bendrija irgi tam pritarė. Šita dviš, dvišalė sutartis kažkada nustoja galioti. Jei Danija iš tikrųjų nori imtis tokio sprendimo, tada kam iš tikrųjų reikalingas e, reikalinga tokia sutartis. Galbūt komisija galėtų paaiškinti, nes jinai e, praktiškai kažkada nustojo galioti. Ar norėtų dar kas nors pasakyti iki komisijos žodžio? Jeigu ne, tai dabar žodis komisijai. Uh, you, Chairman, and, uh... Dėkoju pirmininkė, dėkoju ir ponui Rapkai, kuris pristatė pranešėjos nuomonę. Apskritai noriu padėkoti Teisės reikalų komitetui už pažangą svarstant šį dokumentą. Jūs pateikėte e, du klausimus. E, vienas bendrasis tarp institucinis aspektas, o kitas dėl e, problemos esmės. Pirmiausia, dėl, dėl pirmojo aspekto, dėl Danijos pozicijos. Gerbiamasis parlamento narys Rapkai jau pateikė bendrą kontekstą, bet aš taip pat norėčiau e, bendrai kontekstą paminėti. Tačiau pirmiausia, viena pastaba buvo minima, kad Danija yra valstybė narė. Tai absoliuti tiesa. Antra vertus, žvelgiant iš išorės kompetencijų srities, toje srityje, kur e, Danija taiko atsisakymo sistemą, Daniją galima laikyti trečiaja šalimi. Taigi iš bendrijos išorės kompetencijų požiūrio taško žiūrint, Danija yra trečioji šalis, ji nepaklūsta vidaus e, reglamentavimui, mes turime veikti per tarptautinius susitarimus su Danija. Ir dabar mes jau kalbame apie dvišalį sustarimą tarp bendrijų ir Danijos. Ir su tuo yra susiję mūsų pakeitimų pasiūlymui. Taigi, šią prasme mes esame e, skirtingoje e, srityje negu e, pastari reglamentai, kur kalbama apie susitarimus tarp valstybių narių, kur nėra bendrijos interesą sudaryti sustarimą. Taigi čia mes jau e, rengėme sustarimą su Danija kaip trečiaja šalmi. Bet Danija nėra šia prasme valstybė narė, taigi mūsų e, išskirtinės e, galios netima iš Danijos galimybės toliau veikti tarptautinėje plat, plotmėje. Tai jau buvo numatyta dabartinėme sustarime su Danija. Ta galimybė buvo numatyta e, su salga, kad bendryje pritars ir Danija e, taip pat turi galimybę sudaryti tarptautinės sutartis, jeigu bendryje tam pritarė ir mūsų lygiagrečiame susitarime su Danija buvo numatyta, kad kai bendryje e, pakeis savo jurisdikcijos taisyklės, tai ir Danija galėtų ir turėtų sekti bendrijos pavyzdžių. Duosiu konkretų pavyzdį. Bendrija suteikė galimybę valstybėms narėms tapti e, vadinamųjų Pankers Oil susitarimų šalimis. E, pagal tuos susitarimus numatoma atsakomybė už e, naftos taršą. E, ten kalbama ir apie tam tikras jurisdikcijos pripažinimo ir įgyvendinimo taisyklės. Būtent todėl mes patys pakeitėme Briselio vienas reglamento sistemą dėl kai kurių straipsnių. Su Danija vienok turime lygiagretų susitarimą, e, prie kurio yra pridėtas Briselio vienas reglamentas kaip priedas. Kai Danija e, norės ir dabar paprašė e, pasirašyti Bankers Oil konvenciją, E, kuri taikoma taip pat ir bendryjei, jai teks e, siekti e, bendryjų pritarimo pagal lygiagretų susitarimą. Ir komisija siūlo čia taikyti techninę procedūrą, suteikti tokį pritarimą Danijai, kad ji galėtų prisijungti tarptautinių sutarčių siekiant e, jurisdikcijos pripažinimo ir įgyvendinimo taisyklių nuoseklaus taikymo. Taigi e, ši problema sprendžiama spręstina taip. Dabartiniai pasiūlymai išlaiko e, bendrijos prerogatyvą suteikti pritarimą bet e, kadangi lygiagrečiame sustarime e, procedūros tam nenumatyta, e, bendrėje negalėjo atsakyti į Danijos prašymą prisijungti prie tam tikrų tarptautinių sutarčių. Dauguma iš jų yra daugia šalė sutartys, kur Danija norėtų dalyvauti lygiai taip pat, kaip mūsų valstybės narės dalyvauja per bendrijos veiksmus. Tai e, Tokia yra situacija mums. Pirmasis prašymas e, iš Danijos buvo susijęs su Briselis vienas reglamentu, bet tuo pat metu mes patiekime pasiūlymę dėl lygiai gretaus susitarimo dėl dokumentų pateikimo reglamento, nes e, pamatėme, kad ir čia egzistuoja ta, ta pati procedūrinė spraga pagal lygiai gretų susitarimą. Tad ką mes e, pasiūlėme? Mes siūlome, kad būtent komisija vertins e, Danijos e, prašymus prisijungti prie tarptautinių e, sutarčių ir tų prašymų e, nuoseklumą. Ir Danija siūlo čia taikyti komitologijos procedūrą. Nuo to laiko